time to maintain the vote. Okay. Good morning. Please be seated. Labas rytas, prašom susėsti. We may have your attention. We thank you for Prašau jūsų dėmesio, dėkuoju už bendradarbiavimą tiems, kurie yra salėje pasistengime susikaupti, susėsti. Labas rytas visų pirma. Šyrit vyksta lybė komitetas, kurio komiteto posėdis, kurio pradžioje turime patvirtinti darbo atvekę ir noriu Mm, pasakyti, kad koordinatorių posėdis, kuris buvo numatytas šiandien 11.30, 11 nebevyks, jis, buvo, jis yra atidėtas į spalio 17 dieną, taip suderinta viskas. Ir kiti pasiūlymai, kurie turėtų būti pateikti dėl darbo atverkės bus pateikti balsavimo metu. Balsavimas yra numatytas po 10.15. Taigi, dabar pirmininko pranešimai. Visų pirma, dėl koordinatorių rekomendacijų tvirtinimo. Visų pirma, kolega Salvatorija Jekolina, pranešėjas dėl pasiūlymo dėl Europos prokuratūros Antra, Vanas Aksel Vops, pranešėjas dėl pasiūlymo dėl Eurojust reglamento reformos. Trečia, kolega Jasek Protasevič, pranešėjas dėl reglamento nuo, dėl naujų a, psichiką veikiančių cheminių medžiagų. Jei nėra prieštaraujančių, laikysime, kad tokios rekomendacijos yra patvirtintos. Taip pat noriu pasakyti, kad balsavimas dėl domenų apsaugos vyks spalio 21 dieną. Nuo 6 9 vakaro iki 10 vakaro ir galbūt spalio 24 nuo 10 iki 12 Strasbūrė. Taip pat turime ir lybę komiteto posėdžių peržiūrėtą e, tvarkaraštį kalendorių kartu su lybė tyrimu dėl dabartinės situacijos iki šių metų pabaigos, kas buvo patvirtinta koordinatorių posėdėje. Ar nėra prieštaraujančių? Tuomet tvirtinsime paskutinių trijų posėdžių protokolus spalio, balandžio ir gegužės posėdžių protokolai laikomi patvirtintais. Toliau ketvirtas darbo atverkės punktas. Šiuo metu vykstančių tarp institucinių dėrybų dėl teisėkros procedūrų padėtis čia kaip pranešėjas šio klausimu yra kolega Melo. Prašom, žodis jums. Atsiprašau, pirmininkė, apie kurį e, pranešimą mes kalbame Europos tardymo orderį. Here, on... Čia mes turime pranešimą dėl direktyvos, dėl Europos tyrimo orderio ir turėtų būti pateikta informacija dėl vykstančių trilogų dėl šio klausimo. Prezident, com brevidad não haverá muito a adiantar em relação à última. Labai ačiū pirmininkė, trumpai kalbėsiu, nėra čia daug ką pridurti e, dėl naujausios informacijos šio klausimo. Aš tik noriu pasakyti, kad padaryta daug pažangos airiai pirmininkaujant e, dėl daugelio klausimų. Ir šiuo metu turime mm, pirmininkavimą naujai perimusią valstybę. Ir čia e, mm, tam tikri esminiai elementai šio pasiūlymo turi būti svarstumi artimiausiamis savaitėmis. Ir aš taip suprantu, kad kitų metų pabaigoje jau turėtų būti pranešimas parengtas. Daugiau nėra komentarų. Pranešęs tik pristatė šį klausimą, Europos tyrimo orderį, um, tarp institucinės dėrybos, kaip vyksta trilogai. Tai tiek tada. Pereikime prie kito darbo atvirkės punkto. Tai yra pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje. Čia Pranešėjas yra kolega Louis Mišelis. Jis kalbės apie metinį pranešimą dėl pagrindinių teisių padėties ES. Čia e, lybė komitetas yra e, atsakingas už piliečių teisų apsaugą ES. Taigi, išklausysime pono Louis Michel, kuris pristatys parengiamuosius dokumentus arba savo pranešimo projektą. Pirmininkė, noriu tik priminti, kad e, šis pranešimas susideda iš dviejų dalių. Pirmoji dalis – tai instituciniai klausimai susiję su pagrindiniu teisų e, apsaugos stiprinimo Europos Sąjungoje ir antroji dalis analizuoja konkretesnius klausimus susijusius su žmogaus teisėmis, laikantis pagrindinių teisių hartijos e, struktūros, jų pagrindinių skir, e, skyrių dėl orumo, laisvės, pilietybės, teisingumo ir taip toliau. Dėl institucijų tos institucinės dalies, kaip jūs žinote, staraisiais keliariais metais mes patirėme institucinę krizę ir konstitucinę krizę, kas yra labai svarbu, ypač kai kuriuose valstybėse narėse. Buvo, pavyzdžiui, Romų išvarimas iš Prancūzijos, krizė Vengrijoje, Rumunijoje ir ta raudonoji gyja, sienti tas krizės, tai yra um, galimas um, Europos vertybių pažeidimas, galbūt net ir antros straipsnio sutarties pažeidimas. Ir per pastarosius kelius metus analizuojama situacija, kokios yra turimos priemonės, numatytos sutartys, ar reikia um, modifikuoti sutartį, kad būtų galima įveikti tokias krizės efektyviau ypač per naująjį mechanizmą. Europos parlamentas jau daug metų reikalauja e, efektyvesnės politikos ir priemonių žmogaus teisų srityje ir tie du mm, Darbo dokumentai, kuriuos aš pristačiau um, parlamento atliekant tyrimą, yra dėl uh, žmogaus teisų politikos, uh, kaip jie atsispindi sutartise ir taip pat uh, kokie galimi būtų sutarties pakeitimai. Pane Redingi yra pateikusi kai, kurių, kai kurios informacijos dėl komisijos keitinimų šis klausimas, ypač per. Uh, Europos politikos studijų centro mm, konferencijoje ir ji E, siūlo suteikti, sutelkti dėmesį į mm, įstatymo viršenybės situaciją valstybės analise, ypač ES sutarties antros straipsnio įgyvenimą ir jis siūlo um, septintos straipsnio pirmos dalies uh, ES sutarties įgyvendinimo mechanizmą patvirtinti, kad būtų galima formalizuoti tą praktiką, kurią komisija, pavyzdžiui, pritaikė Vengrijos atveju. Taip pat numatoma visa eilė pakeitimų sutarčiai, tai būtų pozityvu, tačiau išlieka rizika, kad mm, Graikija turės e, tą naują mechanizmą tvirtinti perimas pirmininkavimą. Taigi, kai mm, eina kalba apie tuos žmogaus teisų, meha, e, teisų apsaugos mechanizmus, e, stiprinimus, tai man atrodo, mūsų vizija yra kiek kitokia nei dėl to, ką komisija galėtų padaryti jau dabar su dabartinė sutartimi. Ir taip pat turime kitokią viziją dėl to kalendoriaus. Man atrodo, kad reikėtų ne vien tik tai užtikrinti Mm, šių teisų gynimo situaciją, bet reikėtų galvoti ir apie viso antro straipsnio gyvenimą ir demokratiją, ir pagrindinės teises, ir e, lygybę, ir mažumų teises galvojant apie sutarties keitimo e, įvairią riziką, man atrodo, reikia galvoti apie tai, kad ES turi iki galo prisijungti prie e, žmogaus teisų e, konvencijos ir visus tos elementus, kurie yra susiję su tuo, visa plačių žmonių programa turi būti gyveninta, turi būti bendarbiaujama sistemingiau su Europos taryba bei kitomis tarptautinėmis institucijomis kurios užsima šiais klausimais. Reikia įdėkti naują mechanizmą, kuris užtikrintų pagrindinių teisių gynimą, apsaugą ir propagavimą ES. Tai aš galvoju, kad komisija jau šiandien turėtų priimti tokį sprendimą, kaip kad jį padarė, pavyzdžiui, dėl korupcijos ES ir valstybės narėse kad būtų galima tokį naują mechanizmą e, suformuoti, pasiūlyti, kad e, nereikėtų laukti sutarčių keitimo. Jau dabar galima nurodyti indikatorius, jau dabar galima galvoti, kaip situacija ES ir valstybės narėse sekti nuosekliau, kaip būtų galima įvertinti, ar siekiama tikslų, kokia yra ES politika, kaip įgyvenima dėl antro straipsnio, būtų galima savo rekomendacijose visą tai išdėstyti, būtų galima ir sankcijas numatyti, tokia būtų anksti, anksti ankstyvo poveikio sistema ir komisija tą gali padaryti jau dabar, jeigu jį to norėtų, su dabar nesutartimi. Taigi labai skubu yra įgyvendinti visus instrumentus, kurie dabar yra numatyti sutartyje. Reikia parengti, aišku, atitinkamai ir sutarties reikalingus pakeitimus, jeigu jų reikės. Dabar dėl pagrindinių teisų dalies kaip jau sakiau, aš laikiausi pagrindinių teisų hartijos e, struktūros, analizavau NVO dokumentus svarbiausius, kad išsiaiškinčiau, kas labiausiai kelia nerimą ES ir valstybėse nesiekai pažeidimai, kurie dažniausiai pasitaiko, kurie dažniausiai nurodomi NVO ataskaitose. Ypač kalbėčiau apie žmogaus orumo pažeidimą Europos Sąjungoje ir kai kuriuose valstybėse narėse. Uh, ypač kai eina kalba apie mažumas, e, prieglopščio prašytojus, migrantus, žmonės, kurie įtarimi, kad jie susijęs su terorizmu, taip pat laisvės suvaržymus. Kai kalbama apie kankinimus ir nežmonišką elgesį ar, ar žeminantį elgesį, visą tai turi būti atitinkamai teismų persikėjama ir turi būti griežtai laik, laikomasi um, žmogaus orumo tiek kovos su terorizmu, tiek tarptautinio bendradarbiavimo srityje. Ir kai eina kalba apie privataus um, gyvenimo apsaugą, aišku, kad tai yra viena iš svarbiausių vertybių, lygiai taip pat kaip um, išaiškos laisvė, žiniasklaidos laisvė, tai tokie dalykai, kurie yra esminiai demokratijai. Yra labai daug dar mm, prieglapščio teisų pažeidimų, Um, teisių į neišvarimą migrantų, teisių pažeidimų dėja, tą galima dar dažnai konstatuoti. Valstybės narės stiprina savo um, veiksmus lygybės, kovos su diskriminacijos rytyje ir todėl labai svarbu, kad taryba, kaip galima greičiau, patvirtintų direktyvą dėl, e, dėl lygaus asmenų traktavimo, nediskriminuojant pagal religiją, negalę, lytinį orientaciją ir taip toliau. Romų situacija yra vis dar labai neraminanti. Mes turėjome pasmerkti visus rasistiškus, ksenofobiškus, homofobiškus, antimi, prieš migrantus nukreiptus um, išpolius ir vis tik tai dar yra daug tokių atvejų valstybės narėse um, būtina nutraukti tokią situaciją, kai Romai yra laikomi atvirkimo ožių, ypač įvertinus krizę Prancūzijoje, tai galima pasakyti. Ir tikrai um, pačius neturtingiausius, pačius vargingiausiai gyvenančius, uh, labiausiai um, jiems didžiausias smūgis sudada krizė, taigi reikia imtis labai griežtų priemonių, kad jie būtų apsaugoti. Toliau lai, judėjimo laisvė. Čia uh, Tai yra pagrindinė teisė suteikta ES piliečiams. Mes e, negalime toleruoti tokių e, veiksmų, kurie, kuriais galima būtų pažeisti tokią laisvę. Taigi reikia efektyvios, veiksmingos, teisingos, pagristos sistemos, kad būtų galima užtikrinti, kad būtų įstatymą viršinybė ES. Negali būti jokio nebaudžiamumo, to negalima toleruoti. Taigi aš labai trumpai, pirmininkė, apžvelgiau įvairius savo pranešimo elementus. Akivaizdu, kad mm, daug kas mm, mus piktina, mes Galime kalbėti, pavyzdžiui, apie neįgaliųjų situaciją, mažumų situaciją, socialinių teisių patį valstybėje. Svarbu, kad turėti omenyje, kad savos iniciatyvos pranešime mes negalime per nelik daug išsiplėsti dėje. Aišku, aš būčiau norėjęs kitus elementus išplėtoti, kuriuos dabar ir dėja reikėjo neįtraukti į pranešimą dėl to, kad jis ribotas, bet e, jei pagėdato komitetas, tai būtų galima tai padaryti ir būtų galima pagilinti diskusijas dėl to, ar mm, būtų galima sukurti mm, komisiją, komitetą, kuris užsimtų šiais klausimais, reikėtų analizuoti tokią galimybę, pamastyti šiais klausimais, nes iš tikrųjų tas rytis yra mm, mūsų dėmesio centre ir e, manau, kad e, lakučio penktą dieną regioną mes tikrai galėtume visi aktyviai prisidėti šio Lapkričio 9 diena yra pakeitimų pateikimo terminas. Aš labai lauksiu jūsų indėlio. Dėkoju, ponė Mišel. Ponas Melio dabar noriu pasakyti. Gerbiami parlamentarai, šešėlinės pranešėjas Bayer vardu koordinatorius Matijo Hujon vardu norėčiau išsakyti mūsų frakcijos poziciją. Norėčiau pasakyti, kad TPP e daug dėmesio skiria tam, kad reiktų pagerinti pagrindinių teisų apsaugą Europos Sąjungoje. Tačiau tos rekomendacijos, kurios išdėstytos punktuose nuo, antras, nuo antrojo iki septintojo, yra nerealistiškos ir neproduktyvios mūsų piliečiams. Pirmiausia, dėl to, kad negalime teikti, kad Europos Sąjunga dar nėra sukūrusi geros žmogaus teisų apsaugos sistemos teisinę institucinę prasme. Taip pat mūsų pranešėjo pasiūlymai kal... gali susijęs su mūsų apsaugos sistemos politikavimu, ko mums reiktų išvengti. Europos Sąjunga jau ir dabar turi gerai sukurtą pagrindinių teisų apsaugos sistemą. Norėčiau priminti, kad remiantis Europos parlamento rekomendacijomis Europos komisija įkūrė ekspertų grupę siekiant užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms ir ji rengia kasmet ataskaitą, įvertina, kaip e, valstybės narės įgyvendina žmogaus teisų hartiją. Pagrindinių teisų agentūros įsteigimas 2003 metais taip pat yra labai svarbu ir tarybos, Europos tarybos rekomendacija 99 metais buvo įsteigta atitinkama pareigybė. Kaip žinote, ES žmogaus teisėms ir pilietybei 90 milijardus eurų skiria nuo 2007 iki 2013 metų. Apie tai nėra užsimenama. Norėčiau pabrėžti, kad žmogaus teisų hartija turi teis, yra teisiškai saistanti kaip bet kuri sutartis ir dabar tai yra mūsų pagrindinis dokumentas. Pagrindinės teisės yra įstatymų baziniai principai ir tokiu būdu Europos teismai gali siekti daugiau nei numatyta žmogaus teisų hartijoje savo sprendimais. Europos Sąjunga greitai pasirašy žmogaus teisų konvenciją, tokiu būdu sistema dar labiau sustiprės. Turime visais būdais vengti žmogaus teisų apsaugos sistemos politikavimo. Tam pritarė ir Aldė pranešėjas, būtent, kad reiktų sukurti Europos komisijoje atitinkamas įstaigas ar pareigybės arba Europos parlamentui suteikti įgaliojimus žmogaus teisų apsaugos rytyje, vengiant e, rizikos e, politikuoti šioje srityje. Reikalinga, kad sistema išliktų stabili. Negalime nuneikti, kad komisija ar parlamentas išlieka politinėmis institucijomis ir žmogaus teisų apsauga turėtų būti numatyta juridiniams asmenims, teis, teis, teisės saugos asmenims, pagrindtaisių teismui arba Europos, Europos teisingumo teismui. Taip pat sutarties antrajame straipsnėje yra numatytos atitinkamos nuostatos ir jeigu parlamentas taptų šališkas teisėjas ir kaltintų valstybės narės dėl žmogaus teisių pažeidimų, pažeidinėjimų, tuomet tai tam galėtų kilti nemažai rizikos ir politikavimo. Pirmininkas yra norinčių pasisakyti ponas Kleis. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad šis pranešimas yra prarasta galimybė, tam tikrą prasme, nes čia randame ilgą sąrašą tų klausimų, kurie yra susiję su žmogaus teisėmis, bet nieko naujo šioje, šiame pranešime nematome. Nau, naujų problemų nėra iškelta, naujų klausimų nėra iškelta. Tai, kas yra svarbu žmogaus teisų srityje, 15 punkte kalbame apie tai, kad išsakomas susirūpinimas vis augančių prieglopšio prašymų skaičiumi ir kai kurios valstybės narės nesilaikė tam tikrų nuostatų, kai žmonės plaukdami per jūras vandeninus rizikuoja savo gyvybėmis. Aš manau, kad toks pareiškimas visiškai netitinka realybės. Aš kartu su daugeliu komiteto narių lankėmės Alžezyroje, Ispanijoje ir kitose vietose, Gibraltare ir panašiai. Ir mes ten žiūrėjome kaip rimtai dirba policija, Frontexas, pasienio apsaugos pareigūnai ir kad ten tikrai egzistuoja visos sąlygos leidžiančios priimti tuos žmonės, kurie pasiryžo plaukti per Gibraltaro sąsiaurį. Ir, o čia tarsi sudaromas įspūdis, kad policijos pajėgos pasienio apsaugos pareigūnai žaidžia su žmonių gyvybėmis, leidžia jiems rizikuoti savo gyvybę. Bet aš nemanau, kad tai yra realu ir kad tai atitinka realybę. Nemanau, kad apie tai reiktų kalbėti pranešime ir jeigu ES nori rimtai atrodyti, negalime, negali kaltinti žmonių, kurie puikiai atlieka savo darbą. Dėl Romų bendruomenės. Vėlgi situacija yra baisi, žmonės yra nušviečiami kaip aukos, nors nėra išnaudojamos galimybės pasakyti tiem žmonėms, kad jie turi prisimti savo atsakomybės už savo gyvybės ir savo gyvenimus. Jie irgi turi būti už tai atsakingi ir vėlgi šiame pranešime ta galimybė nėra pasinaudota. 18 punktas, vėlgi ten kalbama apie racizmą, jis yra pasmerkiamas rasizmas prieš, nukreiptas prieš migrantus, bet gal reiktų kalbėti apie rasizmą, kurį skatina patys migrantai. Prancūzijos miestuose, miesteliuose ir kitose šalyse yra daug rasizmo išpolių, kuriuos organizuoja imigrantai, vietos bendruomenės, galbūt pranešėjas galėjo ir tam skirti šiek tiek dėmesio. Dėkoju, panas Tavarės. <coughs> Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjui Louis Mišeliui už parengtą pranešimą, kuriame, aš manau, yra žengiama teisinga linkme. Mes bandome apginti piliečių teisės, teisinės valstybės principus, demokratinės vertybės Europos Sąjungoje. Būtent šioje srityje Europos parlamentas jau eilę metų vaidino svarbu vaidmenį. Šis pranešimas atitinka tiems argumentams, dėl kurių eilę metų parlamente vyravo konsensusas nuo to laiko, kai buvo patvirtinta žmogaus teisų konvencija, e, hartija. Ir dabar panašu, kad e, ta hartija nepakeičia valstybių narių taikomos e, sistemos, žmogus teisų apsaugos sistemos ir dauguma piliečių pagrindinių teisų pažeidimų pasitaiko tose, tose srityse, kurios visiškai nesusijusios nei su ES institucijomis ar teisės aktais. Mes negalime dabar uh, prieiti prie tokio punkto, prie tokio taško, kai galime, kai minime ir Hartijos nuostatas ir antrąjį sutarties straipsnį, minėti tas nuostatas, kai matome, kad žmogaus, teis, žmogaus teisės pažeidinėjimos yra įvairiose valstybėse narėse. Ir vyroja atitinkamai nebaudžiamumas. Jeigu mums nepavyks sustiprinti uh, pagrindinių teisių įtvirtinimo sistemos Europos Sąjungoje. Tai nieko nepasieksime. Kalbam apie tai, kad būtų galima išplėti žmogaus teisių hartiją, tokia yra ir EPP pozicija, ir mane šiek tiek stebina šiandien EPP išsakyta pozicija. Šešėlinė pranešėją, mano manimu, labai yra nutolusi nuo įprastinės APP pozicijos. Komisarė Reding neseniai kalbėjo apie tai, kad reiktų 51-ąjį Hartijos straipsnį išbraukti. Aš čia kalbu savo vardu, šioje srityje dirbu nemažai laiko ir uh, Ulrikos Lunaček, mūsų šešėlinės panešėjos vardu, norėčiau sakyti ir frakcijos, ir jos poziciją, kuri yra štai kokia. Šis pranešimas, norint, kad būtų jis veiksmingas, turi turėti kokį tai priedą, kur būtų nurodoma, ko, kaip žmogaus teisės yra pažydinėjimos kiekvienoje valstybėje narėje. Mano frakcija siūlys tam tikslui pakeitimą. Ir mes iki lapkričio 11-osios dar dėrėsimės, aišku, su pranešėjo ir žiūrėsime, ar būtų įmanoma tą priedą numatyti prie pranešimo ir įvardinti, kokios valstybės, kokias teisės pažeidinėja. Mes jau eilę metų to prašyme. Tai atitiktų ir pranešėjo išsakytus rūpinimus ir abejonės. Ir būtų išsaugomas tas bendras požiūris. Aišku, yra tam tikrų elementų, kuriuos reiktų sustiprinti, sugriežtinti. Ir reikalingas toks bendras paveikslas apie tai, kas vyksta su žmogaus teisė, teisėmis Europos Sąjungoje. Dabar Europos Sąjungos institucijos ir Europos taryba, koks čia yra ryšys. Pritariu pranešėjui, kad labai svarbu užbaigti Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos e, žmogaus teisų konvencijos procesą. Ir taip pat, man būtų įdomu išklausyti, ką apie tai mano pranešėjas, norėčiau, kad jis garsiai pamastytų apie tokias galimybės. Taip pat manau, kad labai svarbu vengti čia dalinti uždavinius tarp ES institucijų ir ES tarybos nes dažnai yra bandoma tą daryti. Mes turime bendrąją rinką, kitas bendradavimo priemonės, o Europos taryboje tarsi yra bandoma apginti teisinės valstybės principus ir demokratinės vertybės. Jeigu taip yra paskirstomi uždaviniai, tuomet labai susilpnėja ES e, įvaizdis piliečių akise. Ir mano manimu tai susilpnina Europos taryba. nes Europos taryba tarsi paliekama viena ir turi pati išspręsti pagrindinių teisių problemas. Jai priklauso 45 valstybės narės, ne visos jos priklauso Europos Sąjungai ir mes užsienio reikalų komitete neseniai pasmerkėme kai kurias, tas, kai kurias tų valstybių, kur ypatingai yra pažydinėjimo žmogaus teisės. Taigi Europos taryba tikrai turi kur kas platesnės kompetencijas šioje srityje nei Europos Sąjunga. Tačiau tikslai prieštarauja Europos Sąjungos sutarčiai. Atitinkamas straipsnėje teigiame, kad Europos Sąjunga yra vertybių sąjunga žmogiškasis orumas, teisinės valstybės principai, demokratija, lygybė, žmogaus teisės, mažumų teisės. Tai yra pagrindinės mūsų vertybės, trečios straipsnio pirmame punkte. Teigiama, kad pagrindinis sąjungos uždavinys yra puoselėti tas vertybės. Jeigu ES teigia, kad nori palikti tuos uždavinius Europos tarybai, Tai reikštų, kad ES atsisako savo pagrindinės užduoties ir pareigos e, piliečių atžvilgių. Taigi, Kopenhagos komitete turime tuos dalykus numatyti, jis turi, aišku, dirbti kartu su Europos taryba. Mes nenorime dubliuoti Venecijos komisijos darbų ir veiksmų bet savo darbe, savo kontaktuose su Venecijos komisija, rengiant įvairius pranešimus Europos parlamente, rengiant įvairias diskusijas Europos parlamente, matome, kad Venecijos komisijos pasiūlymas dažnai, reakcija į tuos pasiūlymus būna gan pozityvi. Nes Venecijos komisijos Komisija nori irgi, kad ES prisidėtų prie didesnės žmogaus teisų apsaugos. Ir tai visiškai neprieštarauja Europos tarybos darbui. Ir Kopenhagos komisija, aišku, jos vaidmos suaktyvės, kai Europos Sąjunga galiausiai pasirašys konvenciją. Dabar atsižiūrėkite tai, ką sakė e, ponia Bauer. Parlamentas yra politinė institucija. Ir reikalingos, aišku, ir nepolitinės institucijos, kurios stebėtų žmogaus teisų padėtį Europos Sąjungoje. Taigi dėkoju, toliau dirbsime ties šiuo pranešimu kartu su Louis Michel. Pane Zipil. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad nelabai daug turiu ką pridurti prie kolegų ir ypač kolegos Tavareš žodžių. Tačiau kelis aspektus paminėsiu. Manau, kad nepateisinsime arba nepateisintume Europos žmonių lūkesčių, jeigu labai siaurai traktuotume pagrindinių teisių e, sritį gyveninami tik tai atitinkamas direktyvas. ES piliečiai tikisi, kad jų teisės bus gerbiamos visur ir visada, kaip ir tų žmonių, kurie e, nėra ES piliečiai, tačiau gyvena ES teritorijoje. Mes e, daug kalbame apie žmogaus teisų pažeidinėjimus e, už ES ribų kitose valstybėse, juos kritikuojame, tačiau turime prisijimti e, ir atitinkamą atsakomybę kritiškai vertindami padėti ES viduje ir e, užtikrindami, kad būtų laikomasi žmogaus teisų, jos būtų gerbiamos. Ir pagrindinės teisės taip pat. <clears throat> Jeigu šį klausimą vertintume tik teisinių požiūrių, tai daug prarastume, turime dalyvauti ir politinėse diskusijose pagrindinių teisų klausimais, atsižvelgdami į tos skirtumus tarp tikrų politinių diskusijų ir tam tikrų eh, <clears throat> ideologinių, su politinėmis partijomis susijusių aspektų. Manau, kad mes pritarsime visoms nuostatoms, kuriamis bus užtikrinama galimybė įvertinti objektyviai žmogaus teisų padėtį, tačiau taip pat ir sieksime į savo rankas gauti tinkamas priemonės, kad galėtume pasiekti apčiuopiamų rezultatų. Ponas Styr, ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai, kalbant apie pagrindinės teisės, norėčiau uh, pabrėžti savo teisę kalbėti savo gimtają kalbą, kroatiškai. Ir šią teisę šiandien negaliu pasinaudoti, tačiau nu, tik tai norėčiau priminti sekretariatui, bet galiu kalbėti ir angliškai. <clears throat> Taigi, kalbant apie pagrindinės teisės ir europinių vertybių sklaidą, būtina paraginti valstybės narės e, laikytis visų šioje srityje patvirtintų Europos parlamento rezoliucijų. Ir pagrindinių teisų ir laisvių pagrindinės teisės ir laisvės yra <clears throat> nesvėjamai susijusios su būtinybė pasmerkti visas e, totalitarinis e, vyriausybės ir režimus, e, pavyzdžiui, centrinėje Europoje, tačiau atitinkamos rezoliucijos ir jų nuostatos buvo įvairiose ES valstybėse narėse priimtos ir įgyvendintos nevienodai. Kalbant apie teisinius aspektus, tai galima pastebėti tam tikrus mėginimus pasinaudoti šiais klausimais, siekiant didesnio ideologinio e, susiskaldimo, o ne susivienimo. Į tai būtina atkreipti dėmesį. Taigi, ne, turėtume sudaryti sąlygų dabar tokiam susiskaldimui skatinti. Ir bet kokiu atveju turėtume siekti, kad e, ir patvirtinti atitinkamus aspektus pranešime, kad nepasikartotų totalitarinių režimų istorija, ypač šioje Europos dalyje. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjui už puikiai parinktą pranešimą, kadangi esu iš naujos valstybės narės ir ypač susvelgiant į tai, kad stojimo darybose pagrindinių teisų klausimas buvo labai aukštai iškeltas ir e, atsižvelgiant į tai, kad e, turėjome vietą 29 darybinių skyrių darytis dėl 35 Mes Kroatiją puikiai supratome darybo eigoje pagrindinių teisų žmogaus teisų skyriaus svarbą. Svarbiausias dalykas mums darybų metu buvo laikytis teisino, o tai atskleidžia du aspektus. Pirmasis aspektas susijęs su ES veikiančiomis institucijomis skirtomis žmogaus teisų apsaugai. Ir Mm, taip pat kaip yra paiso, paisoma ES tarybos ir žmogaus teisų teismo tinkamo tarimo dėl žmogaus teisų. Taip pat mes savo darybų metu supratome, kaip koks svarbus šis skyrius taps busimosioms narystės daryboms. Ta dabar matome darybų procese su Jotkalnyje, su kitomis šalimis E, šis skyrius derantis ateitie taip pat bus labai svarbus. Taigi antrasis straipsnis, kuriame kalbama apie pagrindinės pamatinės ES vertybės, vertas e, besalgiškos paramos, tačiau kartu turėtume apdairę elgtis kurdami naujus mechanizmus skirtus kontroliuoti ir prižiūrėti žmogaus teisų padėties raidai valstybėse narėse ir būsimose ES šalise. Na, atkreipti dėmesį į tai, kad 2012-aisiais Kroatija nors dar nebuvo narė, buvo įtraukta į įvairias ataskaitas, e, kuriuose buvo kalbama apie žmogaus teisės ir tie galiojančius teisės aktus šalyje, taip pat žmogaus teisės agentūra savo ataskaitas įtraukė padėti Kroatijai. Manau, kad tai parodo, kad Kroatijoje galioja aukšti žmogaus teisų arba pagarbo žmogaus teisėms standartai. Pirmininkas, ačiū. Prieš suteikdami žodį pranešėjai, dabar suteiksime žodį komisijai. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga grindžiama kai kuriomis bendromis vertybėmis, kurios nėra savame suprantamas dalykas, todėl mes privalome užtikrinti, kad priečiai galėtų jomis naudotis ir turime reaguoti, kuomet jums grėsia pavojus. Pirmininkas Baroso, kalbėdamas apie ES apie ES padėtį, apie tai taip pat minėjo, apie iššūkius valstybės narėse kylančius e, teisinės valstybės principais. Todėl reaguojant į šios pokyčius komisija taiko suteikties pažeidimo procedūrą. Viena vertus ir antra vertus septintojo straipsnio nuostata taip pat būti, gal, gali būti taikoma pagal ją galima suspenduoti narystę komisijos pirinkas Baroso paskelbė, kad komisija šią temą parengs komunikatą. Sukaupta patirtis patvirtino, kad komisija gali atlikti nepriklausomą ir objektyvaus teisėjo vaidmenį, siūlydama atitinkamas išeitis ir susidariusios situacijos. Mes atitinkamus pasiūlymus paskelbsime komunikate. Atitinkamas mechanizmas, ir tai yra pagrindinis principas, gali būti taikomas tik tuo atveju, kuomet teisinė valstybė iškyla rimta e, grėsmė e, ir ta grėsmė vertinama pasitelkus atitinkamus e, iš anksto nustatytus kriterijus, atsižvelgiant į valstybės, valstybių narių <clears throat> tam tikrus kokybinius aspektus ir čia jokių būdų negali būti taikomi dvigubi standartai ir mes jokių būdų nenorime čia dubliuoti Europos tarybos veiklos, tačiau mm, e, kilus grėsmiai vienai valstybė narėje teisinės valstybės principams mes nedėlzami norime imtis veiksmų, norime su suinteresuotais subjektais diskutuoti apie šios klausimus ir todėl komisija lapkričio mėnesį organizuoja atitinkamą konkursą konferencija, kurios tema bus e, teismų teisingumo sistemos vaidmo Europos Sąjungą užtikrinant teisės viršenybę. Ačiū. Pirmininkas. Galbūt pirmininkaujančių šalies atstovai norėtų tarti žodį, prieš teikiant žodį pranešėjai, tarybos atstovai. Jeigu nenorite, tuomet gerai, teikime žodį pranešėjai. Pane Laimišel, prašau apibendrinti diskusiją. Na, galbūt ne baigiamasis žodis čia būtų, tačiau norėčiau sureaguoti į kolego mintis pakankamai trumpai, su šiek tiek nustebęs teisybę pasakius kolegos Melo mintimis, nes pagal tai, ką jūs siūlote, e, tai e, kiltų didelė šio klausimo politizavimo rizika. Tačiau manau, kad pono Melo pranešime siekime iškai priešingų dalykų, siekime nustatyti aiškę objektyvę procedūrą ir visiškai nepolitizuoti šio klausimo. Todėl noriu pasakyti su visą pagarbą, kad jūs jau savo pasisakymu bandote tam tikrą prasme politizuoti visą diskusiją. Mes siekime visiškai priešingų rezultatų. Iš tiesų, Europos parlamento nariams verti ir nėra e, gerai neižvelgti tam tikrų problemų susijusių su žmogaus teisėmis kai kuriuose valstybėse narėse. Ir aš e, skaitau visas ataskaitas, kurias rengia ne ES institucijos apie žmogaus teisų padėtį ir galiu konstatuoti, kad visur yra šias ir tie problemų, nes pasaulis nėra tobulas, taigi reikia imtis veiksmų. <clears throat> Buvo kalbama, kad e, e, aš nepakankamai realistiškai vertinu padėtį. Aš nemanau, kad būtų galima realistiškiau, tikroviškiau viską vertinti, nes akivaizdu, kad mums reikia papildomų priemonių, e, kurias turi pasiūlyti komisija ir taryba tam, kad galėtume spręsti kai kurias problemas, taigi nelabai suprantu LP frakcijos pozicijos ir e, tikrai aš nei sekundį neabejoju jūsų e, moralinėmis ir etinėmis nuostatomis žmogaus teisų atžvilgių, tačiau e, vis tik tai e, raginčiau jūs šiek tiek plačiau vertinti šį kontekstą. Ir Tai va noriu pasakyti, kad kaip parlamento narys aš turiu tam tikrą laisvę veiksmų ir galiu parengti atitinkamą neformalų pranešimą, kuriame galiu paminėti atskirose šalyse užfiksuotų žmogaus teisų pažeidimo atvejus. Galbūt kai kam tai ir nepatinka, tačiau jūs negalėsite man uždrausti pasinaudoti. E, išraiškos e, arba žodžio laisvė tam, kad galėčiau įvardinti žmogaus teisų pažeidimus atskirose valstybėse narėse, nekalbant jau apie Romų problemą, kuri man iš tiesų yra labai e, svarbi. Ir e, tikrai viskai atmetu tuos veiksmus ir pareiškimus, kurie netitinka nei europinių, nei mano vertybių. Ponas Tavalis, pasiūlymus, už jo mintis, pritariu jo pasiūlymams ir <clears throat> kaip ką tik minėjau, e, mes <clears throat> e, kitame parengti atitinkamą dokumentą pranešėjo vardu apie patį valstybės narėse, pasiremdami nevyriausybinių organizacijų kitų institucijų šioje srityje veikiančių patirtimi, taigi mes e, ketiname su jumis bendradarbiauti Sprendžiant šios klausimus dėl Europos tarybos, buvau susitikęs su atitinkamu pareigūnu Europos tarybos ir manau, kad yra įmanoma, kaip jūs, ponė Tavarė, siūlote dirbti bendrai, ne e, dubliuojant e, vieniems kitų funkcijų. E, ir manau, kad mes galime pasiskirstyti tiek atinkamai vaidmenimis, tiek uh, atsižvelgti į savo institucijų ypatumus ir tapti partneriais ir e, Europos taryba yra mūsų privilegijuoti partneriai, tačiau negali atlikti darbo už mus. Kalbant apie Kopenhagos komisiją, tai uh, Taip pat pritariu tiek mūsų pirmininko, tiek jūsų pasiūlymams dėl e, atitinkamo rašto. Kalbant poniai e, Sipel, noriu pasakyti, kad iš tiesų žmogaus teisų padėtis pasaulyje yra pakankamai sveitinga, Europos Sąjungoje taip pat nėra paprasta, todėl tai labai svarbu įtraukti atitinkamas nuostatas į pranešimą. E, noriu pasveikinti naująjį kolegą iš Kroatijos ir jo kalba tikrai patvirtino, kad jis domisi šią temą ir yra labai svarbu e, planuojant ateities veiksmus ir dabarties e, veiksmus pasiremti e, anksčiau sukauptą patirtimį, ypač jeigu ta patirtis susijusi su tam tikra totalitarinio režimo mm, istorija mielas kolega, jeigu jūs įvertintumėte padėti visose valstybėse narise, tai panašių e, totalitarizmo praaiškų istorijos saugai aptiktumėte tiek naujose, tiek senose 15 šalių. Atrodo, kad e, pakankamai trumpai, tačiau sureagavau į visų kolegų mintis. Ačiū, ponė Mišel. Siūlau dabar štai ką. Šis klausimas buvo numatytas svarstyti prieš balsavimą, kuris buvo numatytas prasidėti 10.30. Tačiau turint omenyje, kad mūsų nariai veikiausiai susirinks apie 10.30, tai yra kuomet numatytas balsavimas, taigi dabar siūlau skelbti pusės valandos pertraukėlę. Dar norėjau pranešti, kad e, mane informavo, jog ponas Mulderis šiandien švenčia gimtadienį. Taigi pasveikinkime jį. Po pusvalandžio sustiksime vėl.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 Kolegos, prašau dėmesio. Eh? colleagues thank you thank you right on time. Right on time. It was scheduled by 10.30. 10.30 buvo numatyti balsavimai, taigi dėkoju, kad atėjote laiku. Keli balsavimai yra numatyti. Aštuntasis darbo atvarkės punktas. Ir šeštasis ir septintasis tiksliau. Šeštasis. Trečių šalių, kurių piliečiai kirzdami valstybių narių išorinės sienas privalo turėti vizas. Trečių šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas sąrašas. Po to septintasis punktas. Tai yra pabėgėlių srautai, kalbant apie Sirijos konfliktą. Pirmiausia, balsuosime dėl kolegijos Marijos Gabriel pranešimo. Iškart perėsime prie balsavimo, bet matau, kad pranešėja nori pasakyti, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau dabar kreiptis į visus kolegas, atidėti balsavimą. Mhm Aš prašau atidėti balsavimą dėl skaidrumo. Iš pat pradžių vyko puikus bendradarbiavimas rengiant šį pranešimą su visais šešėliniais pranešėjais. Aš norėčiau jiems padėkoti. Laikėmės visų procedūrų ir norėčiau priminti, kad pirmąjį kartą Europos parlamentas dalyvauja primant sprendimą šiuo klausimu, klausimu, kuris yra labai jautrus ir rimtas. Ir aš manau, kad turime prisimti šią didžiulę atsakomybę. Nusiūsime signalą ir turime laikytis procedūrų ir visų pirma laikytis skaidrumo ir di dialogo principų. Ir jeigu šiandien aš ati prašysiu, ati prašau atidėti balsavimą, to, tą darau dėl to, kad buvo pateikti žodiniai pakeitimai. Žodiniai pakeitimai, kur kalbama apie tas valstybės, kur aš dabar norėčiau pabrėžti, mes a priori ne, nepasisakome prieš E, jų įtraukimą, tačiau labai svarbu, kad parlamentas gautų visą reikiamą informaciją ir tinkamai primtų sprendimą, žinodamas visus faktus. Dėl to, ponė pirmininkė, aš ir prašau atidėti balsavimą. Turiu vieną pasiūlymą. Prašau jūsų, jūsų vardu nusiųsti laišką trims valstybėms. Tai yra Peru, Kolumbijai ir Arabų Emiratams. Tam, kad gautumėme visą reikiamą informaciją apie tai, koks yra pasirengimo statusas. Kalbant apie kriterijus, kurias turi tenkinti tos valstybės. Jeigu visi parlamento komiteto nariai turėtų šią informaciją, mes galėtumėme priimti sprendimą ir balsuoti žinodami visus faktus. Taigi labai svarbu, kad mes žinotumėme, ar galime pritarti tokiam sprendimui ar ne. Ir tą ir apsispręsti, turi, turi, apsispręsti turime žinodami visus faktus ir laikydamėsi dialogo ir skaidrumo principų. Taigi labai svarbu, kad parlamentas kitoms ES institucijoms ir piliečiams nusiųstų signalą, rodantį, kad pirmąjį kartą parlamentas dalyvauja primant tokio pobūdžio sprendimus. Ir ši institucija laikosi visų principų, visų procedūrų, visų taisyklių ir skaidrumo reikalavimų. Aš manau, kad viską pasakiau. Aš e, palieku, aišku, sprendimą e, mūsų visų rankoms, mūsų visų nuožiūrai, bet aš tiesiog pristačiau savo poziciją, puikiai žinodama, kokia yra situacija ir labai svarbu, kad šiandieną mes priimtumėme sprendimą, kuris būtų priimtas skaidrumo dvasioje. Pirmininkas, matau, kad nemažai kolegų nori pasisakyti. Pone Fajon, pirmoji. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia, kaip šešėlinė pranešėja socialistų vardu, norėčiau padėkoti poniai Gabriel už jos pastangas ir norėčiau pritarti jai, paremti jos pasiūlymą, kurį išsakė komitetui, atidėti balsavimą dviem savaitėms. Ji pateikė visus svarius argumentus ir aš norėčiau pabrėžti, kad pastarosiomis paskutinėmis valandomis, iki, likus tik kelioms valandoms iki balsavimo, mes susidurime su didžiuliu spaudimu ir lobistinė veikla iš įvairių valstybių, kurios norėjo būti įtrauktos į pozityviosius sąrašus, kur nebūtų taikomos vizos tų valstybių atžvilgių. Aš manau, kad daug žmonių šiandien mus stebi, kalbame apie labai jautrius klausimus ir mums reikalingas laikas tam, kad gautumėme daugiau įrodymų ir faktų. Tai yra skaidrumo sumetimais, kaip ir sakė e, Marija, aš norėčiau e, jai pritarti, tai yra labai aktuolus klausimas ir paskutinė minutė buvo pateikta daug žodinių pakeitimų, kalbame apie tai, kas kai kurių manimų yra procedūrų pažeidimas ir mes turime rimtai tai žiūrėti, mums tenka didžiulė atsakomybė ir aš šiandien nenorėčiau rizikuoti tuo, kad komiteto e, balsavimo išdava prieštarautų piliečių lūkesčiams vizų politika yra labai apčiuopiama ir jautri ir mes negalime nuspręsti be jokių vertinimų, be jokių rimtų diskusijų komitete. Ačiū. Kiti šešėliniai pranešėjai nori pasisakyti. Ponas Louis Michel, kiek suprantu, irgi yra šešėlinis. Mm, taip, jų šešėlinis pranešėjas. Ponas Louis Michel. Pone pirmininkė, mėly kolegos. Aš tikrai labai gerbiu ir žaviuosi tuo darbu, kurį atliko mūsų kolegė Marija Gabriel. Suprantu be jokios abejonės jos išsakytus argumentus, tačiau nelabai gerai suprantu jos siūlomą procedūrą. Ji siūlo atidėti 15 dienų balsavimą. Taigi įsivaizduokite, ar penkio, per 15 dienų mes nusiųsime tą laišką ir per tą laikotarpį gausime visus paaiškinimus, kurie uh, kurių mums reikia iš dešimties valstybių. Jūs siūlote atidėti e, balsavimą 15 dienų ir tai matyti yra galutinis įmanomas atidėjimas. Aš manau, kad čia reikia paskubėti, yra tam tikras skubos elementas ir 16 valstybių, AKR valstybių, kurios buvo tos valstybės, kurioms, kurios buvo pačios aktualiausios ir jos yra baudžiamos dėl to, kad yra daug lobistinės veiklos, kuri e, sutrukdė mums e, šiandien balsuoti. Aš suprantu, kad e, dėl tų trijų žodinių pakeitimų e, kyla problemų, mes galime juos atsiimti ir tos valstybės kurioms mes e, e, galime pritarti ir įtraukti į pozityvų sąrašą. Nesuprantu, kodėl mes turime jas bausti šiuo atžvilgiu ir kodėl dabar turi, šiuo atveju turime atidėti tą balsavimą. Aš pritarčiau atidėjimui, jeigu niekas neatsimtų tų pakeitimų ir panašiai. Tada kyla daug polemikos ir diskusijų, bet atsiprašau, kai yra sakoma, kad turime priimti sprendimą žinodami visus faktus. Taip, mes turime e, priimti sprendimus žinodami faktus, tačiau tie žmonės, kurie yra informuoti, kuri, kurie turi informacijos ir kurie ją pasidalino, mes nežinome ir e, nesame įsitikinę, kurios valstybės gali e, būti ne, įtrauktos į pozityvų sąrašų, kurios ne, bet dabar tais dėl tų tie pateikti argumentai man ne, nebuvo pakankamai svarūs. Ponas Kirkopas. Uh, atkreipkite dėmesį į laiką, nes buvo numatytas balsavimas kuriuo metu. Um, ačiū pirmininkė. Um, Žiūrėdamas į balsavimo sąrašą, aš galvau, kad galima analizuoti žodinius pakeitimus, kad paskui komitetas nuspręs dėl jų, bet man atrodo, reikia nepamiršti to, kad ne visi tie pavadinimai, kuriuos mes turime, uh, gali kažkaip tai sumažėti, gali jų padaugėti per artimiausias savaitės. Tai gal komitetas turėtų galvoti apie kažkokį tai kintantį sąrašą, kur būtų galima įtraukti daugiau tų pavadinimų, bet gali būti ir prie UAI dar prirašyta daugiau Jungtinių Arabų Emiratų klausimas jau tęsiasi porą metų ir buvo tikrai labai daug diskusijų. Tai yra labai rimtas klausimas tai valstybei ir man atrodo, kad tai turėtų būti ir labai svarbus klausimas mums. Taigi m, mm, turi būti komitete laikomasi taisyklių ir anksčiau jau atlikto darbo, parengiamo darbo, aš suprantu, ką pranešė sako, bet uh, Na, nebent pirmininkė, jūs nuspręstumėt, kad negali būti jokių um, pakeitimų pavadinimo ar paraiškų uh, srityje per atmiausias savaitės. Tai aš nežinau, kam reikėtų to dviejų savaičių atidėjimo, nes tai galėtų pakengti tam sąrašui, kurį mes šiandien turime, kuris galbūt visiškai atitinka mūsų reikalavimus dabar. Okay. No, excuse me. Yes, yes, yes Mrs. Danoka first. Yeah, we... Danoka. Pirmininkė, mes tikrai pasakome už atidėjimą. Mes uh, galvojame, kad tai yra labai rimtas klausimas, kai dabar staiga pasirodo žodiniai pakeitimai, kai jau turime diskutuoti ir balsuoti šiandien, tai, man atrodo, reikia pasakyti, kad reikia šešėlinių susitikimo. Reikia išsiaiškinti, kokia dabar yra situacija ir ką dabar būtų galima rimtai vertinant padaryti. Uh, dėl tų naujų teisų spręsti tuos klausimus. Aš remiu anksčiau kalbėjusius kolegas, mūsų frakcija tikrai remia tą poziciją. Mums reikia bent mėnesio atidėjimo, ne dviejų savaičių, bent mėnesio. Ja, Oi, trumpai mes taip pat pasisakome už atidėjimą mes tik tai norime atidėti, o ne atsisakyti visiškai galutinio sprendimo šioje srityje. Niekas to nieko met nesiūlė ir pas mus lankėsi svarbių vyriausybių atstovai ir mes, manau, kad atitinkamų šalių vyriausybėms sugebėsime rimtai paaiškinti visas priežastis, tik tai pritariu visiems Tanijos argumentams. Mm, prašome neišbraukti šio klausimo iš darbo atvarkės, nepasielgti su jo kaip nors kitaip, tik tai nukelti balsavimą. Ir prašau visų per daug e, nesijaudinti, aš suprantu argumentus, tačiau tikrai neverta kelti tokias sumaišties. Dijas Demera. Señor presidente, voy a emplear varias palabras, pero mi primera palabra es Aš pasakysiu tik tai keletą dalykų. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Marija Gabrielė yra mano politinės šeimos atstovė, kolegė, taigi žinau, ką kalbu. Visi puikiai žinome ir aš pats tris kartus buvo pranešėjęs dėl reglamento 35 501 ir man labai rūpi, kad šis klausimas toliau judėtų į priekį, būtų sprendžiamas. Esu, esame iš tos pačios frakcijos supranešė, tačiau laikausi kitokios nuomonės. Deja, negaliu pritarti pasiūlymui nukelti balsavimą ir pateiksiu kelias priežastis, kurios yra labai svarbios. Pirmiausiai buvo kalbėta apie skaidrumą. Šis reglamentas skaidrumą užtikrina, juo sudaromos atitinkamos galimybės, jame numatoma galimybė atitinkamus pokyčius įvykdyti. Taigi skaidrumo reikalavimą šis reglamentas atitinka, priešingą atveju mes jo ne, nebūtume. Nebūtume įtraukę darbo atvarkę. Kitas dalykas - pasiūlymas e, nukelti balsavimą dviem savaitėms kai kurie iš jūsų galbūt nežino, kad Kolumbija ir Peru pateikė techninio pobūdžio dokumentą Europos komisijai, kuriame aiškiai parašyta ir aiškiai e, įvardinti yra įvairūs e, vertinimo kriterijai pagal kuriuos reikėtų atmesti kolegų Weber ir Aguilar pakeitimus. Šiuo mes nebūtume galėję pasirašyti ekonominio bendradarbiavimo sustarimą su Peru ir Kolumbija, jeigu nebūtume tikri dėl tam tikrų reikalavimų ir kriterijų laikymosi. Norėčiau pradėti nuo žmogaus teisų. Kolumbijoje ir Peru buvo įsteigtos atinkamos institucijos kontroliuojančios žmogaus teisų padėtį, taip pat asmeniai duomenys yra saugomi pakankamai griežtai ir tikrai reikia remtis biometriniai duomenys yra kaupiami, taip pat reikia e, taikyti ir abipusiškumo principą, jeigu šios šalis netaiko 28 valstybėms narėms vizų režimą, tai mes negalime savo ruoštų joms vis tiek įtaikyti. Galbūt e, dar papildomo šiek tiek informacijos, kurios jūs nežinote, Europoje jau dabar yra labai daug Peru ir Kolumbijos piliečių ir prekybiniai darbiniai santykiai su šiomis šalimis toliau yra plėtojami. Pabaigai, ponė pirmininkė, norėčiau paminėti dar vieną sritį, e, kurią neblogai išmanau, tai yra saugumo sritis ir e, žinoma, šioje srityje abi šalis patiria tam tikrų problemų, niekas dėl to nesiginčia, tačiau turime nepamiršti, kad Peru ir Kolumbijos vyriausybės įsipareigojo įnešti savo indėlį į saugumo stiprinimą, reikia e, tuos įsipareigojimus objektyviai įvertinti ir dėl minėtų priežasčių jų galėčiau pateikti dar daugiau ir tai užtruktų tikrai ilgą laiką siūlau Nepritarti ponios Gabriel pasiūlymai nukelti balsavimą. Pirmininkas gerai buvo siūlyta nukelti balsavimą pagal darbo tvarkos taisyklės. Jeigu pranešėja prašo nukelti balsavimą, tuomet e, tu galime pareikšti savo nuomonę už ar prieš tokį pasiūlymą. Dabar Išgirdome, išklausime įvairių argumentų, dar steiksiu žodį poniai Sipel, o po to balsuosime pirmiausiai dėl to, ar reikia nukelti balsavimą. Ačiū pirmininkė, galbūt pabandysiu trumpai. Buvo numatytas balsavimas darbo atvarkė ir manau, kad nederėtų dabar pradėti diskusijas dėl padėties atskirose valstybėse narėse. Šios diskusijos dėl minėtų valstybių jau įvyko ir E, dabar manau, kad svarstant pasiūlymą dėl balsavimo nukelimo neturėtume diskutuoti apie padėtį atskirose valstybės. Nepriklausomai nuo to, ar bus atsiimtas žodinis pakeitimas, manau, kad e, paskutiniu momentu teikti pasiūlymus žodžiu, o nelikus porą dienų arba vakar po frakcijos posėdžių. Manau, kad kolegos tikrai tai atsiras paklausti, ar rimtas yra toksai požiūris į darbą. Man šie pasiūlymai yra tokie nepriimtini, todėl aš pritariu be jokių išlygų pasiūlymų nukelti balsavimą tam, kad turėtume pakankamai laiko pasvarstyti tuos žodinius pakeitimus, į juos įsigilinti, taigi dėl šių priežasčių pasisakau aiškiai ir be išlygų už balsavimo nukelimą. Akivaizdu, kad nuomonės išsiskyrė ehm, pranešėjos pasiūlymas yra toks, koks kokį jį pateikė. Mes girdėjome mm, vieną už, vieną prieš pasisakančius ir mes dabar turėtume nuspręsti, e, atidėti ar netidėti. Dėl to balsuosime. Dėl darbo tvarkos? Dėl darbo tvarkos, pirmininkė. Dėl darbo tvarkos aš tik tai noriu paprašyti paaiškinti parlamentarams. Trys iš tų žodinių pakeitimų, kurie buvo paminėti, buvo atsimti. Uh, tai pasakė ponas Louis Michel. Tai aš norėčiau, kad jūs, pirmininkė, aiškiai patvirtintumėt parlamentarams, kad tie žodiniai pakeitimai atsimti. Amen. Pirmininkas, taip. Taip mes e, suprantame 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ir 18 pakeitimai yra atsiimti. Taigi, dėl tų mes nebalsuosime bet kokiu atveju. Dabar mes balsuosime dėl atidėjimo. E, elektroniškai pasitikrinkime. Balsuosime dėl atidėjimo. Kas už tai, kad atidėti, turi balsuoti už. Tie, kas nori balsuoti už tai, kad nebūtų atidėta, turi balsuoti ne. Prašom balsuoti. EPP e e vienu per daug now what do we have the vote is closed balsuoti baigiame 32 už atidėjimą, 24 prieš, taigi patvirtinta. Dabar balsuosime dėl Sirijos. Syria. Where is, where is, where is Syria? Uh, um, where, is your voting list? where is my voting list of Syria? No. Mrs. Wikstrom, is it a point of order? Pane Wikstrom, dėl darbo tvarkos. Pirmininkė, prašau pereiti prie balsavimo dėl Sirijos. Pirmininkas, Ačiū. Labai prašau visų dėmesio. Mes dar turime balsuoti dėl Sirijos. Labai prašau tylos. Tie, kas išeinate iš salės, prašom išeiti tyliai. Pone Vikstrom, dėl darbo tvarkos. All... Čia mes kalbame apie vairias procedūras. Uh, Ir tikrai bus labai svarbus balsavimas dėl rezoliucijos, dėl Sirijos, o žmonės išeina iš salės. Aš manau, kad tai yra visiškai nepriimtina. Prašau iš karto pradėti balsavimą. Pirmininkas, tai ir turėjome daryti. Buvo pasiūlymas dėl atidėjimo, balsavimą dėl to, dabar balsuojame dėl Sirijos. Žinoma, prašom, dėl darbo tvarkos. E... Presidente, eh, esta resolución que se ha hecho por... Pirmininkė, šis pasiūlymas priimti rezoliuciją buvo parengtas konsenso pagrindu, tačiau eh, dabartinėme biudžete yra problemų. Kai kurios frakcijos pasisako prieš tai, kad būtų padintas finansavimas pabėgėliams. Tai kenkia konsensusui. Noriu pabrėžti, kad uh, Mm, rezoliucijos projektas galbūt atrodo gražiai popierė, tačiau gali būti didelių problemų. Pirmininkas, taigi balsuosime dabar dėl Sirijos. Pakeitimai. Pirmas pakeitimas. Kas už? Visų blo... Dėl visų blokų balsuosime. Sutinkate, kad balsuotumėm dėl viso bloko pakeitimų? Kas už? kas prieš. Pakeitimai atmesti. Septyni pakeitimai visi atmesti bloko. Dabar balsuojame dėl rezoliucijos elektroniškai. Now closed. Balsuoti baigiame. 43 už, 2 prieš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 kad nebuvo galima balsuoti dėl aštuonių pakeitimų. Tai nėra toks balsavimas, kur o, būtų, reik, būtų reikėję balsuoti ilgas valandas. Tai buvo tik tai keli pakeitimai, buvo galima dėl jų balsuoti atskirai. Pirmininkas, supratau, ką jūs norėjote pasakyti, tačiau koordinatorių pasiūlymas buvo balsuoti bloku ir visi pritarė. Tai todėl taip įvyko, bet supratau jūsų poziciją.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 Kolegos, pereikime prie aštunto darbo tvarkės klausimo. Tai yra protokolas dėl neteisėto, protokolas prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų gamybos ir priekybos jais. E, protokolas papildo Junktinių tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą. Pranešėjai yra Veronik Matiju. Man atrodo, kad jos dar nėra. Tai panas Fos pavaduos ją. Čia mes turėtumėm aptarti pranešimo projektą. Po to šešėliniai pranešėjai, kiti parlamentarai ar komisija galės padaryti pareiškimus. Taigi, ponia Fos, prašom, žodis jums. <clears throat> Ačiū pirmininkai, mėly kolegos. Veronik Matijo vardu norėčiau pristatyti jos mintis, kadangi negalėjo dalyvauti posėdėje, tačiau paprašė manęs perskaityti jos nuomonę. Veronik Matijo dėkoja nuoširdžiai šešėliams pranešėjams už bendradarbiavimą, už paramą jos pozicijoms tvirtinant šaunamųjų ginklų nelegalios gamybos, jų sudedamųjų dalių, amunicijos ir nelegalios prekybos šiais gaminiais patvirtinimą, siekiant užkirsti kelią arba sunaikinti nelegaliai pagamintus šaunamosius ginklus. Čia kalba eina apie jungtinių tautų protokolą skirtą kovai su organizuotu nusikalstamumu, taip pat e, mm, nelegalų žmonių gabenimą, prekybą žmonėmis, e, papildymą. Europos Sąjunga yra patvirtinusi atitinkamą protokolą dėl neteisėtos šaunamų ginklų jų sudedamųjų dalių amunicijos gamybos, pasirašė tiksliau 2000 metais. Ir įsipareigojo atitinkamus pakeitimus patvirtinti ES teisėje e, birželio 12-13 dienomis taryba priėmė atitinkamą sprendimą dėl policijos struktūrų bendradarbiavimo valstybėse narėse siekiant e, užkirsti kelią e, nelegaliai prekybai šaunamaisiais ginklais, jų gabenimui, gamybai. 2008-51 direktyva e, taip pat įtraukė protokolą dėl e, neteisėto šaunamųjų ginklų gaminimo ir prekybos nuostatas, taigi buvo sudarytos atitinkamos sąlygos, pagal kurias <clears throat> turi būti vadovaujamas atitinkamu jungtinių tautų protokolu Europos Sąjungoje ir Europos Sąjunga galiausiai dabar jau turi galimybę pritarti šio protokolo nuostatoms, e, jį turės ratifikuoti visos valstybės narės ir tuomet e, protokolo nuostatos taps teisiškai privalomomis visoje Europos Sąjungoje Mes manome, kad taikyti šio protokolo nuostatas yra būtina, nes neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais kelia labai daug problemų pagal atitinkamas ataskaitas matome, kad nusikalstamos grupuotės naudojasi <clears throat> neteisėta, neteisėtos ginklų prekybos galimybėmis. Iš viso ES valstybės yra 38 ir 25 e, iš jų verčiasi e, neteisėta ginklų prekyba kaip pagrindinė veikla, kitos, e, kitų grupuočių veikla. Šioje srityje yra šalutinė šių metų birželio 7 dieną taryba priėmė tinkamą tarimą dėl kovos su organizuotų nusikalstamumu ir ten, jame taip pat įvardyjamos atitinkamos aplinkybės. Protokolo nuostatų teisinis privalomumas leistų mums veiksmingiau kovoti su neteisėta ginklų prekyba ir, ir veiksmingiau kontroliuoti šias rytė vykstančius procesus pranešė pabrėžė būtinybę e, vadovautis protokolo 12 punkto nuostatomis dėl e, keitimosi duomenimis, kadangi nusikalteliai nepripažįsta valstybių sienų, tik tai e, glaudžiau bendrabiant valstybėms narėms galima būtų ir bus veiksmingiau kovoti su uh, E, nusikaltelių grubuočių vykdoma neteisėta ginklų prekyba, taigi labai svarbu kaupti ir keistis informaciją apie nusikalstamų grupuočių naudojimo veiklos metodiką, e, neteisėtų šaunamųjų ginklų gamybos, gabenimo, e, prekybos būdus, nu, naudojamos procedūras, siekiant veiksmingiau kovoti su šių ginklų prekyba ir gamybą. Taip pat labai daug nelegaliai e, e, į ES patenka iš Balkanų ir Rusijos e, puolamosios ginkluotės, tokios kaip Kalašnikovo automatai pranešėja apgailestauja, kad valstybės narės nepakankamai keičiasi informaciją apie šių ginklų srautus ir nepakankamai deda pastangų šiai grėsmiai panaikinti. Turime nepamiršti, kad didžioji dalis šių ginklų patenka į organizuotų nusikaltelių rankas, todėl pranešėja e, ragina valstybės narės pasitelkti atitinkamas Europolo e, informacinės sistemas ir mm, išsameu keistas informaciją apie šios klausimus, e, nes per Europolo sistemą galima kaupti, vertinti ir <clears throat> pasidalinti su kitomis e, struktūromis e, turima atitinkama informacija, taip pat pranešė ragina Europolo struktūroje numatyti tam tikrą tarnybą, kurios pagrindinė užduotis būtų e, teikti strateginę ir veiklos paramą kovai su neteisėta ginklų gamyba ir prekybą, kadangi ES atitinkamai jau pakeitė savo teisės aktus, tai gali baigti uh, jungtinių tautų protokolo dėl neteisėtos ginklų gamybos ir prekybos ratifikavimo procesą, nes tai yra labai svarbus teisės aktas, stiprinant kovą su neteisėta šaunamų ginklų gamyba ir prekyba, kurios mastai tikrovė iš tiesų yra dideli ir būtent dėl šių priežasčių pranašėja siūlo pritarti teikiamai rekomendacijų, tokiu būdu sudaryti sąlygas galtinai ratifikuoti protokolą. Dėkuoju uždėmesi. Pirmininkas, ačiū. Dabar ponas Morajas norė, norės dar pasisakyti. Šiuose diskusijose, prašau, ponė Morajas. Ačiū. Norėčiau labai trumpai pasakyti, kad ponas Vos patikė labai išsamei ponios Matijo ketinimus. Dėl šio pranešimo ir aš kaip socialdemokratų šešėlinis pranešėjas norėčiau išsakyti visą visišką parmą pranešėjos nuomoniai mes pritarėme jos nuomonė ir nenorime teikti pakeitimų, nes norime, kad kuo greičiau būtų galima išspręs, būtų išspręstas šis klausimas dėl jungtinių tautų protokolo. Ypatingai pritarėme tam, kaip šiame pranešime buvo traktuojamos Europolo rekomendacijos. Tai yra labai svarbus klausimas ir visa mūsų visos frakcijos pritarė jam šešėlinio pranešėjo, tai, pra, pranešėjo sutikime, tai išryškėjo ir pono uh, vos indėlis irgi labai svarbus ir man net nelabai lieka ką pasakyti, tiesiog norėčiau dar kartą galėčiau tik kartoti tai, kas buvo pasakyta, bet mums socialistams tai yra labai svarbus klausimas. Nelegali ginklų gamyba, priekyba, tikrai turime su tuo kovoti ir kuo greičiau išspręsti šią problemą. Ir mes nesiūlysime jokių pakeitimų, visapusiškai pritarėme. Man atrodo, visi parlamente pritarė pranešėjos nuomonė, taigi dėkoju ponui Vos, kad taip nuosekliai pristatė ponios Matijo poziciją ir aš manau, kad greitai bus išspręstas e, šis klausimas. Dėkoju. Ačiū ponui Morais. Daugiau niekas nenori pasisakyti. Galbūt komisija ar taryba norėtų pasisakyti dėl šio klausimo? Komisijos atstovai, tarybos atstovai? Ar norite kažką pridurti? Pridurti prie to, ką sakė ponas Vos atstovaujantis pranešėjai, panašu, kad ne. Tai tiek tuomet, nes turėjome apsvarstyti pranešimo projektą ir numatyti pakeitimų pateikimo terminą. Tai yra spalio 8 diena, 12 valanda dienos. Spalio 8 yra pakeitimų pateikimo terminas tiek, kaip sakiau, koordinatorių posėdis atidėtas, daugiau darbo tvarkės punktų nėra. Trečią valandą tęsime darbą, dėkoju uždėmesi.